metu. Ir iš tiesų žvilgsniai krypsta į tarybą, kanclerė Merkel mus įspėjo apie tai praeitą savaitę, tai iš tikrųjų siūlyčiau nedelsti e, su šiais poslinkiais. Aš dabar nutrauksiu šią diskusijos ir balsuosime rytoj po pietų. E, kitas mūsų darbo atvarkės punkte yra ir vėliniai pranešimas dėl tam tikrų dėl Viduržymio jūros bendros žvejybos komisijos sutarimo rajonė nuostato. Taigi, pane Ribelinė, jums žodis keturiams minutėms. Ačiū, pane pirmininkė. Šis pasiūlymas dėl e, tarybos reglamento numato, kad e, turi būti gyvendinamos Viduržymio jūros bendros žvejybos komisijos nuostatos. Čia pirmiausia kalbama apie supaprastinimą tų nuostatų, nes iki šiol buvo taip, kad, kad rekomendacija tik tai laikinai bendrijos teisė, kurioje buvo įgyveninta. Čia dabar e, reikia sukurti stabilesnį e, teisės stabilisnę teisės priemonę ir įtraukti ją į bendrijos teisyną. Tokiu atveju čia kalbame apie e, vienintelę, vienintelę bendrijos teisės aktą, kuris būtų siejamas su rekomendacija. E, Vėjo PŠK buvo priimta šitą rekomendaciją, čia buvo kalbama apie techninę priemonę ir ir šiame pasiūlyme dėl reglamento. Buvo kalbama apie Liono įlanką e, ir čia buvo minima žvejybos įranga, e, tam tikros tam tikri apribojimai, buvo kalbama apie žvejybos leidimo išdavimų natūralių buveinių apsaugas susijusios nuostatas. Be to, laivams, kurie, kuriems leidžiama žvejoti didžias auksinės kumbres, išduodamas specialus žvejybos leidimas ir įtraukiami į sąrašą, kurie tinkama valstybė narė turi pateikti komisijai. Be to, pasiūlyme e, nu, nustatytos e, tinklinio e, audeklo akių dydis, taip pat juodo jūrai nustatyti tinklai 16 straipsnėje. Kitas dalykas, uždraudžiama žvyva, vilkamos dragomis ir tralas didesnėme nei 1000 m gylyje, tai 17 straipsnis. Tai, toliau e, yra trečioje dalyje e, pateikimas kontrolės priemonės. Čia pateikimi sąrašai, kur pateikimi duomenys apie laivus, kurie ilgesni negu 15 metrų, informacija apie laivo vėliavą ir taip pat informacija 18 straipsnėje apie papildomus sąrašus. Be to kalbama apie trečiosios, trečios valstybės laivus, kurie yra kontroliuojami. Ir valstybės narės gali uždrausti laivams naudotis jų uostais jei laivas plaukia ne su VJBŠK narės šalies vėliava. Ir čia, ir čia iš esmės dar 23 straipsnėje kalba ir apie atinkamą lydimą vykdyti žvejybos laivą. Toliau patikėm informaciją apie komisijos pasiūlymus ir ir apie komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, keitimus informacijos su VJBŠK vykdomojo e, sekretoriumi, čia 24 straipsnis, ir e, statistinių lentelių teikimas VJBŠK vykdomajam sekretoriui, čia būtent per nustatytą laiką, čia kalba apie laivo registro numerį, pajėgumą, bendrai talpą, arklių jėgas ir, ir panašiai. Dabar e, penktojo antraštinėje dalyje baigiamosi nuostatėse kalbama apie 28 straipsnį. Čia e, komisija priėmė deleguotus teisės aktus, leidžiama iš dalies kaip nuostatų susijusio atitinkamo teisės aktų nesminiais elementais pagal e, staties dėl ES veikimo 290 straipsnį. Galbūt sutiktumėte man dvi minutės, tada aš e, norėčiau papildyti savo informaciją. Ne, dėja, jūs pabaigoje turėsite dvi minutės. E, bet jeigu dabar gausite dvi minutės, tada gale negalėsite pasakyti. Tai dabar aš pasinaudosiu tom dviem minutėm. Čia iš esmės VJBŠK jau yra e, nustatyta, kad reikia įgyveninti tinkamas priemonės ir Čia kalbama, kad tokios priemonės turėtų būti e, taikomas tarptautiniu lygmeniu, tai, taigi būtent, e, kad būtų e, ir teisės aktai priimami bendrijos lygių. Ir pritarimo procedūra būtent priimi būtų tie teisės aktai. Taip pailgėja procedūra Čia turėtume pagalvoti apie 28 straipsnio nuostatas tokiu atveju. Tačiau e, e, e turi būti kalbama per metinius sustikimus e, VJBŽK, kad e, atitinkamos darbo grupės ir taryba bendradarbiautų, nes Europos Sąjunga negali gyveninti tokių priemonių per nustatytą laiką. Ir taip, e, tai būtų laikoma e, tarptautinių sustarimų, kurią sudarė ES trečiosiams šalimis, pažeidimu. Taigi, e, tai būtų suteikiama meškos paslauga ES, nes kitų atveju būtų galima daryti prielaidą, kad ES ilgai sprendžia nesminius reikalus ir nesigilina į svarbių temų turinį. Be to reikia atkreipti dėmesį tai, kad e, deleguotas teisės aktas galima nustatyti tam tikras apsaugos priemonės e, e, ir kaip juos priima įstatymų leidėjai ES ir kaip deleguoti teisės aktai yra priimami Ir čia iš esmės jų gyvenimas priklauso tik nuo komisijos. Tai pagal 28 straipsnį. Nes būtent 28 straipsnėje deleguoti teisės aktai ir nustatyti, jie yra e, e, labai svarbus ir jie yra būtini e, ir jais turi būti pasiektas norimas rezultatas. Čia e, iš esmės šitai išvadas dalintas su Barbara Debrun ataskaita. E, dėl reglamento dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų taikomų nekomerciniam naminių gyvūnelių judėjimui. Ir e, buvo taip pat patikta ataskaita apie e, e, tūnų kiekio dokumentavimo programą. Tai viskas suderinta. Pone Irvelinį, Tikiuosi, kad jūs savo biure pasikabinsite didelę mano nuotrauką. Galiu aš ją jums atsiųsti ir netgi pasirašytą. Dabar žodis poniai Damanaki. Pirmininkė, aš jūsų nuotraukos nenoriu kabinti, taigi kalbėsiu trumpai. Pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Rivelinį už darbą rengiant šį pranešimą. Dar norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi matydama e, didelę parlamento ir žuvininkystės komiteto paramą dėl šios svarbaus pasiūlymo turinio. Visiškai pritariu pono Rivelinį išsamiam pristatymui. Taip pat pritariu ir tam, kad įvairių priemonių, kurios patvirtino Viduržėme jūros bendrosios žvejybos komisija įgyvendinimas, yra labai svarbus, norint užtikrinti tvarų Viduržėme jūros išteklių valdymą. Reikia tai daryti, nes Viduržėme jūroje reikia tvaraus valdymo, reikia taikyti priemonės, norint užtikrinti Viduržėme jūros bio įvairovę. Ir užtikrinti, kad viduržėme jūra nevirstų mirusią jūrą. Noriu tik tai dabar pakalbėti apie porą institucinių klausimų, apie kuriuos kalbėjo ir ponas Ribelinį. Jūs žinote, kad Viduržymio jūros bendrosios žvejybos komisijos rekomendacijos tampa privalomos ES ir valstybėms narėms nuo tos komisijos patvirtintos datos. Taigi būtina laiku per nustatytą laiką perkelti priemonės, kad jos būtų tiesiogiai taikomos e, fiziniams ir juridiniams asmenims ES lygių ir kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas. Taigi, gerbėmieji Europos parlamento nariai, mes turime vengti tokios situacijos, kai e, šių priemonių perkelimas taptų Sizifo metu. Jau dabar e, Viduržėme jūros bendrosios žvejybos komisijos patvirtintos priemonės turi būti perkeltos kai tik bus patvirtintas šis reglamentas, tačiau greičiausiai e, komisija patvirtins ir kitų priemonių, kurias reikės perkelti iki nustatytos datos. Taigi šį darbą mes kartosime ir kartosime ir kartosime. Todėl manau, kad komisijai turėtų būti suteikti deleguotieji įgaliojimai, kad ji galėtų į ES teisę perkelti visus būsimus pakeitimus. Manau, kad komisijai suteikti deleguoti įgaliojimai tikrai pasiteisintų, tai atsvertų riziką, kad priemonės nebus perkeltos laiku. Tos rizikos mes turėtume vengti. Suprantu, kad ES neturi kompetencijos šiuose, šiuose srityse, bet mums reikia užtikrinti priemonių perkelimą laiku ir be šios procedūros tai nebus įmanoma. Taigi man labai gaila, kad institucijos šiuo svarbiu klausimu nesutarė. Norėčiau akcentuoti, kad šių klausimų vilkinimas užkirs mums kelią vykdyti Viduržėme jūros bendrosios žvejybos komisijos rekomendacijas. Ponios ir ponai, aš manau, kad mes turime greitai patvirtinti reglamentus ir dėl to džiaugiuosi Europos parlamento poziciją. Tai yra žingsnis tinkama kryptimi. Tikiuosi, kad kiti panašus žingsniai padės mums atblokuoti dėrybas dėl pasiūlymo ir patvirtinti pasiūlymą. Be to svarbu ir toliau galvoti apie tai, kaip, koks veiksmingiausias būdas uh, padėtų perkelti regioninių žvejybos komisijų patvirtintas priemonės. Taigi mes galvosime apie galimus sprendimus ir raginu jūs prisidėti prie mūsų pastangų. Norėčiau dar kartą padėkoti ponui Ripelinį už pranešimą, dėkoju komitetui už jo pastangas sprendžiant šį svarbų klausimą. Ačiū. Thank you. <clears throat> Thank you, dėkoju komisijos nariai, suteiksiu žodį ponui Kadek, dvi minutės. Monsieur le Président, d'abord vous dire que nous sommes bien ici à Strasbourg. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį. Esame Strasbūrė, gerbiami komisijos narė, kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Raveliniui už jo pranešimą. Ačiū už dėrybas Taryba komisija nuo 9, kaip žinote, įsigaliojus Lisabono sutarčiai reikalai sustojo, tačiau dabar perkeliame sprendimus priimtus Viduržėmio jūros bendrosios žvejybos komisijos. Šios komisijos patvirtintos rekomendacijos siekia įvesti tam tikrus apribojimus, ypač kai kalba eina apie na, tinklo akių dydį, buveinių apsaugą. Pranešimas labai e, svarbus, nes nustatom tam, nustatomos tam tikros viduržėmio jūros e, e, zonos, nustatomas akių dydis, nustatoma ar galima naudoti vilkamasias dragas ar talus. Žinoma, sveikiname šias priemonės. 40 mm akių dydis bus naudojamas ir e, O jeigu bus e, atitinkamas prašymas, tai 15 mm ar panašus dydis e, turėtų būti, tai yra kas atitiktų 40 mm kvadratinių milimetrų akių dydį. Ir parlamentas turi e, pareikšti labai aiškę poziciją to klausimo. E, komisija iki 12 birželio 30 turi parlamentui tarybai pateikti ataskaitą apie priemonių gyvendinimą ir turi e, pateikti pasiūlymus dėl tvirtintinų priemonių. Ir tikiuosi, kad tai pavyks padaryti iki antro svarstymo. Ponas Arsenis. Aptisinadalfi. Ačiū, panė pirmininkė, panės ir ponai. Viduržėmio jūra iš esmės yra pakankamai nedidelė mūsų planetos dalis. Tai keli procentai tik tai mūsų vandenų visoje planetoje. Tačiau sudaro apie 89 procentus mūsų bioevairovės bio, bio ir daug mūsų laivų yra E, viduržėme jūroje ir e, daug įmonių yra susijusių bei darbuotojų su šia jūra. Tačiau bet kokiu atveju pastebime, kad viduržėme jūra jau stokoja žuvų, nes jos yra išgaudomos pernelik smarkiai. Taigi, e, taigi, kodėl taip atsitinka? Ką reikia kaltinti? Iš esmės nepasitvirtino šitą bendroją žvejybos politiką ir ir bandoma priimti bendruosius sprendimus. Tačiau sprendimai priimami nesižvelgiant į mokslininkų įrodymus ir tik tai laikomasi tam tikrų interesų. Komisija iš esmės bando spręsti problemas viduržėmio jūroje. Mes reguliuojame žvejybą viduržėmio jūroje, tačiau dėje. Tačiau e, kalba ne apie tai, ką daro ES valstybės narės. Ką darome mes? Jūs žinote, kad uh, šios jūros e, situacija priklauso nuo kitų valstybių, kurios yra įsidėžios aplink šią jūrą ir todėl kyla pavojus būtent e, šios jūros ištekliams. E, per pirmąjį svarstymą mes jau mm, kalbėjome apie tai, tačiau dėja tarybos atstovų nematau čia tarp mūsų. Ir kyla tam tikrų problemų su įgyvenimo priemonėmis iš esmės taryba turi užtikrinti, kad ES sutartis turėtų būti gyventa ir kad valstybės narės turėtų būti įtrauktos į šį sprendimą ir, ir pritarti deleguotiems aktams. Panas Romerė Reda. Ačiū. Pastarėjai du e, bendrosios žuvininkystės politikos gyvenimo dešimtmečiai parodė, kad e, mhm žuvininkystės valdymas Europoje yra apsunkinamas per didelio reguliavimo. Ir turiu pasakyti, kad valdymas nebuvo tinkamas, viduržėme jūroje žvejyba yra per daug intensyvi. Tik e, tada, jeigu prie viduržėme jūros esančios valstybės bus atskaitingos, tik tada bus pasiektas lūžio taškas viduržėme jūros aplinka, žuvų ištekliai neatlaikys dar vieno mūsų nesugebėjimo spręsti problemų. Mes, e, formuodami naują bendrąją žuvininkystės politiką, turime atsižvelgti į visus aspektus. Tai reiškia, kad turi būti numatyta uh, išteklių išsaugojimo politika. Turi būti numatyta išsami viduržėme jūros žvejybos rajonų valdymo sistema. Ir čia reikia laikytis tokių pačių standartų, kurie yra jau ilgą laiką taikomi Atlanto vandenino žvejybos rajonams. Ačiū dabar ponas Fox. Like Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariai Damanakė už mm, neseną pasiūlymą skirtą žuvų išmetimo praktikos draudimui. Ir iš tiesų gėda, kad gaudome žuvį, nužudom tą žuvį ir išmetam, maitinam žuvėdras. Tai šitokia gėdinga praktika turi būti sustabdyta kaip įmanoma greičiau. Uh, Be neseno komisijos narės e, e, pareiškimo sveikinu Viduržėmio jūros bendrosios žvejybos komisijos rekomendacijas, ypač e, dėl žvejybos įrankių, dėl akių dydžio ir dėl draudimo naudoti valkomasias dragas ir tralus giliau negu 1000 metrų, tai ženkliai pagerins mūsų uh, žvejyba ir prisidės prie, prie priemonių pasiūlytų komisijos narės Damanakio konkrečiai dėl e, žuvų išmetimo draudimo. Panas Valens, ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamą komisijos narę turėtumėm akcentuoti, kad viduržėmio jūra vienintelė pasaulio jūra apsupta trijų žemynų. Tai gyvūnijos įvairovės region, regionas ir tai e, svarbus žuvininkystė ES rajonas ir e, žinoma reikia tinkamai reguliuoti žvejybą. Viduržėmio jūros uh, uh, žvejyba pasinaudoja įvairovę e, rūšių toje jūroje, todėl reikia priemonių siūlomo pranešime. E, dėkoju ponui Irvelinį už kompetitingą pranešimą. Jame kalbama apie e, viduržėmio jūros išteklių valdymą, o tie ištekliai tikrai labai vertingi. Ačiū ponas Milana. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai. Manau, kad viduržymai jūros klausimais e, susidurėme su labai kritiška situacija šiuo metu. Manau, reglamentas atspindi tam tikrus apribojimus Atrodo, kad Europa daro savo dalį, tačiau kitos šalis tuo pačiu neatsako. Mums strategiškai svarbu žiūrėti šį klausimą šiame kontekste. Ir pritariu kolegai Riveliniui. Man susidaro įspūdis, kad kad nesugebėjimas išspręsti šio klausimo pirmojų svarstymų, ypač kiek tai susiję su 28 straipsniu, kelia tam tikrų klausimų. Ir šiuo atveju parlamento nuomonė skiriasi nuo komisijos. Mes sakome, kad gali komisija padaryti deleguotus aktus, tačiau tarybos pozicija yra kitokia. Tačiau parlamente ima vyrauti nuomonę, kad bioįvairovės išlaikymas ir e, žvejybos galimybių išsaugojimas šioje jūroje e, turi didelės reikšmės žvinkystės bendruomeniai. Todėl ateityje mes turėtume remtis bendro sprendimo procedūrą deleguoti aktai, remiasi tam tikrais argumentais ir mes šią procedūrą patikime e, komisijai, tačiau, kai kalbame apie tarptautinius susitarimus, reikia išlaikyti ir parlamento e, vaidmenį. Ponas Higginsas. Ačiū pirmininkė. Man malonu pritarti šiam pranešimui. Ir iš tikrųjų aš balsuosiu už jį, kai bus balsuojama. 1949 metais, e, kai e, šis komitetas buvo įkurtas, aš manau, kad buvo imamas veiksmų, kad būtų galima išvengti išmetimo į jūrą. Toliau, kai kalbama apie viduržėmę ir juodąją jūras, tai abi jūros labai svarbios akvakultūrai ir aplinkai. Ir mes čia sutelkime visus svarbius elementus - konservavimą, valdymą, eksploatavimą, valdymą ir taip pat įgyvendinimas. Tai yra svarbu akvakultūros produktams. Tačiau dabar po to, kai turėjome įvairių taisyklių, reglamentų, dabar viską sutelkėme į vieną visą apimantį paketą o svarbiausia dalykai yra du. Tai yra aiškumas ir supaprastinimas, kad visi suprastų, apie ką čia kalba. Ir tikiuosi, šį pranešimą patvirtinę mes sukursime suprastintą e, pagrindą viduržėmio ir jodai jūrams. Ačiū. Turime tris asmenys norančius kalbėti spontaniškai. Pirmiausia, pane Matera signor presidente onorevoli colleghi condivido con il relatore di semplificare la regolamentazione. ačiū aš pritariu pranešėjui dėl būtinybės supaprastinti žvejybos taisykles patvirtinant reglamentą kuriame atsižvelgiama į e, e, žuvininkystės e, tarybos pateiktas rekomendacijas aš pritariu bendriesiems e, žvejybos politikos principams, tačiau reikia užtikrinti dermą pusiausvyrą valstybėse turinčiose pajūro zonas e, tarp socialinės, socialinių vertybių ir pajūro zonų apsaugos, kadangi būtina atsižvelgti taip pat ir į vietos bendruomenių interesus. Šiame reglamente labai aiškiai apibrėžiama, e, kokią įrangą būtų galima naudoti pajūrio žvejybos regionuose, ypatingai viduržėmio jūroje nes tam e, tikros įrangos naudojimas smarkiai atsiliepia aplinkai. Prašoma išimčių e, dviejų e, rūšių žuvims žvejoti, nes jos turi didelės įtakos plataus masto žvejybai. Aš pašyčiau komisijos pasvarstyti galimybę šios priemonės padaryti dar lankstesnėmis, nes mums e, būtina užtikrinti, e, kad išliktų vietiniai žvėjų bendruomenės. Puikiai laikėtės kalbėjimo laiko, kalbėjote minutę 36 sekundės. Dabar, ponė. Ačiū, ponė Nevis. Ačiū. Mes siūlome visas rekomendacijas e, patalpinti į vieną dokumentą, kurį parengė Viduržėmio jūros e, žvejybos komisija. Viduržėmio jūros gera ekologinė būklė yra mūsų pagrindinis VJBŽK tikslas. Mes siekiame pritaikyti priemonės, kad būtų tausojami žuvininkystės ištekliai. Komisija įsipareigoja siekti šio tikslo. Todėl siekiant apsaugoti žuvų rūšis būtina kovoti su nelegalia žvejyba. Tai didžiausias iššūkis tarybos ir parlamento rekomendacijos vertintinos todėl teigiamai, tačiau būtina įgyveninti visas kontrolės ir priežiūros, taip pat e, komunikacijos, informacijos keitimosi priemonės, e, e, kuriomis naudojasi ne tik po ES vėliavą, tačiau ir po kitomis vėliavomis plaukiojantis laivai, būtina peržiūrėti tinkamos žvejybos taisyklės Šitaisius aktas e, numato e, tinkamas priemonės ir jeigu jos bus įgyvendintos, visoms, visiems žvejybos laivynams bus darytos vienodos sąlygos. Ponai Ferrera, vieną minutę suteikimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Naudodamasis progą noriu atkreipti dėmesį į uh, <clears throat> reglamento projekto vieną aspektą, kuriam negalime pritarti kuris yra svarbus. Mes čia nekalbame apie daugia šalio bendradarbiavimo svarbą išlaikant jūrų išteklius ir juos išsaugant. Šis šio pasiūlymo tikslas yra suteikti papildomų galių komisijai išleisti deleguotos teisės, deleguotus teisės aktus, taip pažeidžiant valstybių narių suverenumą, konkrečiu atveju Kipro Respublikos E, nes e, e, šiuo metu pretenzijų į Kipro teritorinius vandenis reiškia ir trečia šalis, kuri yra kandidatė į Europos Sąjungą. Tokiu būdu yra pažeidžiama valstybės narės teisė savo teritorinėse vandenyse naudotis turimais ištekliais, tai pristrauja taip pat tarptautiniai teisė, jungtinių tautų atitinkamus teisės aktams, todėl mes siūlome apriboti deleguotų teisės aktų apriepti ir balsuoti dėl jų atskirai. Ačiū žodis suteikiamas komisijos nariai. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Noriu dvi pastabas, ponė pirmininkė, pateikti. Noriu sutikti su parlamento nariais, kurie pabrėžė, kad tai, ko dabar reikia, yra geras reglamento įgyvendinimas. Šis reglamentas egzistuoja gana trumpai. Manau, kad galima suteikti tam tikrą sėkmės maržą tam reglamentui nemanau, kad e, reikėtų dabar jį taisyti ar taikyti išlygas. Turiu pasakyti, kad reglamentas yra labai lankstus. Todėl valstybės narės turi laikytis taisyklių, jeigu nori tam tikrų išlygų pagal reglamentą. Antra pastaba yra ta, kad tai, ko dabar reikia ir sutinku su tais nariais, kurie tai minėjo, mums reikia kad viržėme jūros situacija būtų panaši į kitų jūrų baseinų situacijas. Viržėme jūrai reikia reguliavimo, tai yra tikrai faktas. Todėl jūrų reformos kontekste turime žengti žingsnis po žingsnio, kad čia būtų tas pats statusas kaip ir kitose jūrų baseinuose. Ir paskutinė pastaba, ponė pirmininkė. Komisijos e, idėja taikyti deleguotus aktus, kai kalbama apie tarptautinių organizacijų sprendimų įgyvendinimą, nieko bendro neturi su valstybinarių suverenitetu. Priešingai, mes norime turėti galimybę palengvinti teisės aktų perkelimą į Europos teisę. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ponė Damanakė. Diskusija baigta. Balsuojama bus rytoj 12 val. Toliau klausimas žodžių komisijai dėl ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susidarimo. Ir pirmiausia, ponė Fraga.